klausimų baigiame. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Na, o toliau pagal mūsų darbo tvarkę yra laikas skirtas vienos minutės pasisakymams. Pirmiausia, kalbės ponė Kšidelevska. Dziękuję, panie, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Vienodas darbo užmokestis vyrams ir moteriams už tą patį darbą. Tai yra vienas iš esminių kovos su diskriminacija punktų. Mes turime sulyginti vyrų ir moterų padėtį darbo rinkoje. Visų pirma, atlyginimų srityje. Tai numatyta ir Romos susitarime. Kas daroma šioje srityje? Nepaisant visų mūsų veiksmų, moterų atlygis ir toliau išlieka mažesnis, maždaug 16 procentų Europos Sąjunga. Aukso vidurio šiame kelyje nėra. Visos valstybės narės teigia, kad nori kovoti su neligė teisiškumu užimtumo srityje, bet nieko nedaro. Todėl aš manau, kad reikia daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad jų politika būtų nuoseklesnė šioje srityje. Reikia remtis geros praktikos pavyzdžiais ir taikyti juos visu, visos Europos lygmenių. Tikiuosi, kad 2013 metais pa, pavyks priimti direktyvą dėl lygių vyrų ir moterų teisų atlyginimų srityje ir bus pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip to pasiekti. Ačiū. Köszönöm szépen a következő felszólaló, Miss Viera. Toliau kalbės kolegė Viera señor presidente en este primer plenario tras el día. ačiū pirmininke. Aš pirmoje plenarinėje sesijoje po tarptautinės moters dienos noriu pabrėžti, kad mokslo tyrimų pagrindų programoje pirmą kartą turime straipsnį dėl lyčių lygybės ir turime džiaugtis tuo. Manau, kad Tai leis geriau įgyveninti horizonto 2020 metams programą ir atitinkamas priemonės. 45 procentai doktorantūros studenčių tik tai yra moteris. Dėstytojų universitetuose taip pat yra nedaug moterų. Manau, kad turime stengtis visą mūsų žmogišką kapitalą panaudoti. Reikia užtikrinti lyčių lygybę, nes tai užtikrins sažiningumą ir našumą. Kitaip net nebus veiksmingumo mūsų darbe, mūsų visuomenė nebus saugesnė, užtikrinanti įtraukti. Taigi visiškas moterų įtraukimas į mokslo ir technologijų sritį, o būtų didžiulis žingsnis į priekį siekiant 2020 metų tikslų, kas leis pagerinti taip pat ir mokslo tyrimų ir technologijų plėtros efektyvumą. Mirandas. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Miranda. Obrigada, prezidentė. O se torna val galego, está numa situação. Ačiū pirmininkė. Tai, kas vyksta Galicijoje, yra baisi padėtis. Mes tikimės, kad Europos komisija pateiks pasiūlymų dėl laivų statyklos pramonės Galisijoje. Ispanija. Tai yra tikrai labai naši pramonės sritis, tai yra sritis, kur sukūrėme daug BVP, o dabar dėl baisios padėties šiame sektoriu yra prarandami tūkstančiai darbo vietų. Laivų statytojai netenka darbo ir bent devynis mėnesius negali susirasti kito darbo. Būtent e, šiame sektoriuje bent 9 tūkstančiai darbo vietų yra prarasta dėl tokios padėties. tai gali lemti katastrofiškus padarinius mūsų šalies ekonomikai. Taigi kreipiamės Europos komisiją, kad būtų pasirūpinta nedelsiama reakcija, kad būtų pasiūlymas naujas fiskalinis paketas šiam sektoriui, toks paketas, kuris būtų tinkamas visiems. Ačiū, toliau kalbės kolega Nuta. Uh, to... Pirmininkė, komisija norėtų pridė, uh, įvesti naują interpretavimą matmenų interpretavimą, nes taip sunkiasvorės mašinos galėtų patekti į Junktinę karalystę. Priimant tokį sprendimą nebuvo atlikta jokių tyrimų įvertinant taršą, saugumą, e, transporto spūstis. Komisija nelaukia, nesikonsultuoja su piliečiais. E, konsultacijos baigėsi tik tai vasario mėnesį komisijos interpretacija taps minimaliais standartais. E, Sunkios svorės mašinos galės būti ilgesnės nei 25 metrai. Tai kainuos mokesčių mokėtojams. Pavyzdžiui, kiek reikės sustiprinti tiltų jungtinėse karalystėse, kad jie atlaikytų didesnį svorį. Štai matote, Europos komisija niekieno neišrinkta, tačiau ji priima vieną šalių sprendimus, kurie tiesiogiai įtakos Junktinę karalystę ir jos atskiras vietovės. Ačiū. Ponas Tūsas. Ačiū. Mes nesprendžiame nedarbo problemos, kuri kankina daugelį valstybių narių. Moteris ir jaunuoliai ypač kenčia. Graikijoje kas antras, Ispanijoje kas antras neturi darbo, o apskritai 25 procentai, daugiau kaip vienas milijonas Graikijoje bedarbių. Vadinamasis trejetas Graikijoje drastiškai sumažino E, algas ir pensijas 33 procentai sumažino jaunimo atlyginimus, o 23 procentai sumažinta vaikų pašalpos, nedarbo pašalpos, ypač kenčia mažiau pajamų gaunantys žmonės. Jie emigruoja į kitas Europos valstybės, į kitus žemynus, kad išgyventų. Žmonės sutinka su kukliu atlyginimu, kad tik patenkintų minimalius poreikius. O savo valstybėje daugelis negali pasilikti, nes neištveria skurdo. Mums reikia naujos organizacijos, kuri rūpintųsi darbininkais ir jiems padėtų šiuo sunkiu metu. Ačiū. Toliau ponas Tudor. Ačiū pirmininkė. 23 metais Stalinas pasakė, kad svarbu yra ne kaip žmonės balsuoja, o svarbu, kas tuos balsus skaičiuoja ciniška, tačiau taip aktualu, e, turint omenyje e, dabartinę situaciją, yra narkotikų mafija, yra bankų e, mafija, yra štai ir visuomenės nuomonio apklausų mafija. Esu sociologas ir galiu pasakyti aiškiai, Rumunijoje situacija įgavo milžiniškas apimtis. Kasmet veikia visuomenės apklausų rinka, kurioje sukasi milijonai eurų tačiau visuomenės nuomonės atspindimos melagingai. Ir aš kreipiuosi Europos parlamentą, kad jis imtųsi veiksmų ir užtikrintų griežtą kontrolę šioje srityje, kai yra vykdomos Europos e, visuomenės nuomonių apklausos ir kai jos yra finansuojamos nes toje srityje yra milžiniškas sukčiavimo mastas. E, Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ponas Liuhan. Pirmininkai pirmininkė, šiuo sunkumu, šiais sunkiais laikais šeimos pergyvena ypatingai sudėtingą situacija dažnai yra ir būtinio smurto atveju smurto šeimoje atveju. Todėl mums reikalingos daug aiškesnės ir veiksmingesnės priemonės ir programos, kurios užkirstų kelią tokiai situacijai. dažniausiai tokio uh, smurto aukos yra jaunimas, vaikai ir jiems turi būti užtikrinta uh, tvirta apsauga yra ES programos, kaip kad, pavyzdžiui, DAFNE ir labai svarbu, kad tokios programos ir toliau būtų finansuojamos ir galėtų finansuoti tokius projektus, kurių tikslas yra užkirsti kelią smurtui šeimoje. Aišku, iššūkis yra milžiniškas. Daugeliu žmonių galbūt sunku yra įveikti gyvenimo sunkumus. Taigi mes turime spręsti šios klausimus tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. România, ca și alte state membre, s-a confruntat în luna februarie. Dăncilă. Rumunijoje, kaip ir kitose um, valstybėse narėse, žiema vasarį buvo labai atšiauri, buvo daug sniego, didžiulis šaltis, taigi nukentėjo uh, Rumunijos vaisių ir dažovių sektorius. Uh, Rantie departamente uh, milžiniški plotai nukentėjo nuo tų šalčių, tačiau um, nacionaliniuose teisės aktuose nėra jokių nuostatų, kurios numatytų kompensaciją uh, vaisių ir daržovių augintojams dėl tokių šalčių padarytos žalos. Tačiau kalbėti šiuo atveju apie pelningą verslą visiškai nebeįmanoma. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į tokius klausimus ir vyriausybė uh, privalo padėti vaisių ir daržovių augintojams. Uh, kad jie galėtų atsigauti po tokios patirtos e, žalos. Tai yra ypatingai svarbu ir gamintojams, bet lygiai taip pat ir vartotojams, kuriems dabar trūksta vaisių ir daržovių ir kuriems išaugo kainos. Dėkoju. Toliau kalbės kolega Kristogėlos. Žalių frakcijos. πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την έκθεση για την ισότητα των δύο φύλων. Ačiū. Neseniai svarstėme pranešimą apie lyčių lygybę. Štai ką norėčiau pasakyti. Kalbėjome apie tai, kaip gerinti moterų padėtį. Tačiau, man atrodo, Graikijoje vyksta regresas. Mes labai toli nuo tų tikslų, milžiniškas nedarbas ir vyrų, ir moterų, tačiau moteris šiaip ar taip kenčia labiau. Būtent moteris daugiausia nukentėjo, nes vyrai ir moteris šioje situacijoje pradėjo iš skirtingų starto pozicijų. Moterys mažiau dalyvavo darbo rinkoje. Toliau darbo užmokesčio sumažinimas irgi labiau kirto moterims, nes jų algos buvo 20 procentų mažesnės jau pačioje pradžioje. Štai kokios Graikijos problemos dabar reikia dėti visas pastangas ir pagerinti situaciją. Mums reikia socialinės sanglaudos politikos, jei norime pagerinti padėtį. Ačiū. Toliau kalbės Ines Zuber. Ačiū pirmininkė. TVF, e, Europos centrinio banko, Portugalijos ir komisijos susitarimas yra agresijos susitarimas prieš Portugalijos piliečius. Mes gyvename nuolatinėme ekonominių sunkumų klimate praradome daugiau kaip 150 tūkstančių darbo vietų. 5 tūkstančiai įmonių bankrutavo. 20 procentų nedarbas. Dauguma portugalų gyvena ant skurdo ribos. Darbuotojai patiria skurdą, neiškumą, privatizuojamos komunalinės įmonės, pavyzdžiui, elektros tiekimo įmonė, prastėja nacionalinė sveikatos apsaugos sistema, padidėjo, gėdingai padidėjo vaikų mirtingumas Portugalijoje. Europos institucijos ir socialistų partijos leidžia tokiems dalykams vykti. Šalyje darbo našumas vis dar labai mažas ir pats laikas mums imtis atkuriamosios ekonomikos reformos. Ačiū. Toliau ponas Nunu Melo. Ačiū pirmininkė. Portugalija šiuo metu kenčia didžiulę sausrą. Šiuo metu 30 procentų Portugalijos žemės patiria sausrą ir didelė dalis labai sunkia sausrą. Vadinasi, labai sunku užauginti pašaro naminiams gyvuliams, labai prasta žemės ūkio, grūdinių kultūrų padėtis, labai rimta padėtis. Sunku suprasti, kodėl taip yra, juk Europa turėtų būti įsipareigojusi padėti savo ūkininkams pirmiausia, reikia suvokti, kad tai yra pasaulinio atšilimo pasiekmė, kuri ypač jaučiama Pietų Europoje ir Portugalijoje, o nėra finansinių mechanizmų, kaip su tuo susidoroti. Ačiū. Toliau ponas Janės. Ačiū pirmininkė. Vakar minėjome metinės teroristų išpolio, didžiausio išpolio Europoje metinės. 200 žmonių žuvo, 1800 žmonių sužalota, tūkstančiai žmonių gyvenimų apvirto aukštinkojomis. Visa tai vyko tą dieną, kai vyko teroristų išpolis. Kai kurie asmenys nubausti sėdi kalėjime. Tačiau esama abejonių dėl teismo sprendimų. Pavyzdžiui, New Yorko išpolio atveju arba Londono atveju priimti tam tikri teismo sprendimai aukos nusipelno orumo ir teisingumo. Mano draugas prarado 20 metį sūnų, jis vadovauja, tas mano draugas vadovauja aukų asociacijai, kuri kovoja už aukų ir jų artimųjų orumą. Ir manau, kad parlamentas turėtų juos paremti. Toliau kalbės ponas Kumutsakos. Ačiū pirmininkė. Graikijos skolos restruktūrizavimas ir nacionalinių obligacijų pakeitimas įvyko. Šiek tiek maratonė yra atokvėpio, tačiau tikrai tik trumpa ta akimirka, nes Graikijos žmonės sudėjo daug aukų e, per visą šią recesiją. Auga nedarbas, verslo įmonės žlunga. Graikijai būtinai reikia oazės visose šiuose pasikeitimuose, visame šiame procese, tačiau, man atrodo, mes dabar pergyvename griežto taupimo eksperimentą. Bet reikėtų tai mums augimo paradigmos, mums reikia naujų idėjų, mums reikia Europos plėtros banko. Tai būtų puikiai mintis ir mano partija tikrai tuo tiki kartu su Vokietijos kanclerė. Mes galvojame, kad reikia remti šią mintį. Parlamentas turi ją paremti ir turi būti žengiamai prieki. Ačiū, Gultieri. Kušieri. Grazie, sur prezident. Referi all'avvis 2012-50. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paminėti

šios avialinijos 20 procentų mažina savo pajėgumus, bus atiduoti pakilimo nusileidimo laikai kitoms kompanijoms ir aišku, tai labai pakenks turizmui Maltoje. Dėl to žmonės labai nerimauja. Apie 25 procentai Maltos BVP atkeliauja iš turizmo. Keli tūkstančiai Malto žmonių dirba turizmo sektoriuje. Apie um, 1300 darbo vietų sumažės uh, šiame sektorė, tačiau krizė neturėtų būti sprendžiama per e, spaudimo didinimą darbuotojams. Skrydžiai e, į tarp. Tarptautiniai skrydžiai yra labai svarbus Maltai, užtikrinant ekonomi... kad būtų galima užtikrinti Maltos ekonomikos augimą ir užimtumo galimybę žmonėms. Ačiū dabar kalbės kolega. Panie przewodniczący. Ponas Grzyb. Ačiū pirmininkė. Kolega Wilders iš Niderlandų sukūrė internetinį puslapį, kuriame piliečiai raginami skūstis imigrantais dirbančiais Niderlanduose. Daugiausia imigrantų Olandijoje yra Lenkai, kurie ten dirba legaliai, pabrėšiu tą, įvairiose firmose esą šie piliečiai naudojasi socialinę paramą, atima darbo vietas iš Olandų ir panašiai. Lenkai, dirbantis Olandijoje, uždirba 1,3 BVP, tai yra keli milijardai eurų. Valstybės narės kreipėsi į atitinkamas institucijas per savo ambasadorius. Tuo tarpu ponas Vildersas atsakė, rūpinkitės savo reikalais. Laukiame pono Rūtė, Olandijos ministro pirmininko pasisakymo šio klausimu. Jis turi e, pasmerkti šį internetinį puslapį. Ačiū. Dėkojame, toliau kalbės kolega Pirelgio Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti parlamento ir komisijos dėmesį į tai, kad valstybėse narėse taupimo politika kartais apsiverčia aukštinkojomis ir, pavyzdžiui, Ispanijoje labai nukentėjo sveikatos apsaugos rytis kryptis. Kastėlė Manšos srityje taupimas pasiekė jau labai didžiulį mastą ir in vitro diagnostikos srityje lėšų praktiškai neskiriama. Kitaip sakant, diagnozės, kuris anksčiau būdavo daromos tam, kad nustatytume retas paveldimas lygas, dabar jau nebus atliekamos. Tai yra tiesiog nežmoniška. ES čia turi imtis kažkokių veiksmų, bent jau žodžiu pasisakyti, jeigu tu, tai yra valstybių narių kompetencija, tai bent jau paraginti valstybės narės netaupyti piliečių sveikatos ir jų teisų sąskaita. Jeigu jau galime skirti šitokius pinigus bankams, tai negi negalime skirti bent šiek tiek lėšų sveikatai. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Nevedjalova. Ačiū, džiaugiuosi, kad ponė komisijos narė Vasilieva yra čia, nes aš noriu kalbėti apie jaunimo nedarbą ES. rimta problema, net ponas Barozo apie tai pradėjo kalbėti ir nusprendė skirti lėšų tam. Bet reikėtų giliau pažiūrėti, reikia reformuoti švietimo sistemą, reikia skatinti profesinį mokymą. Komisija galų gale už tai pasisako toje nuomonėje ir kitose komisijos dokumentuose. Bet dar kai ko trūksta trūksta koncepcijos ES. Reikia galvoti į priekį, ko mums reikės. Tai ne tik įgūdžiai darbo vietos. Mums reikia kalbėti apie tai, kur apskritai, kokia kryptimi ES norės judėti. Į diskusijas reikia įtraukti švietimo, pramonės atstovus. kad neatsitiktų taip, jog e, užkliūsime už tokių pat dalykų kaip ir praeitie. Ačiū dabar ponas Kutas. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu yra ginti uh, intelektinės nusavybės teisių savininkų teises, bet manau, kad aktas sutarimas tikrai nieko nepadės užtikrinti, nes uh, teksto formuluotės yra labai neapibrieštos ir jos gali pažeisti uh, piliečių pagrindinės teises. Manau, kad reikia kreiptis į Teisingumo teismą. Yra tikrai labai daug klausimų, labai daug aspektų šiame sutarime, kurie turėtų versti mus balsuoti prieš. Aišku, yra kitokių būdų kovoti su klastotėmis. Pavyzdžiui, be to ir šis sutarimas neapims besivystančių valstybių. Uh, o bus tokių valstybių, kurios bus priverstos įgyvendinti tą susitarimą netgi um, tuo atveju, kai jos jo nepasirašė. Aktą vis dar nepatenka į pagrindinių tarptautinių organizacijų darbo sritį. Tai yra blogai. Köszönöm a szót, amelyet levezető elnökként. Ačiū dabar ponas Tabaidį. Dėkoju pirmininkė. pirmą kartą iš jūsų gaunu suteiktą žodį. Na, tai klausimas, ar valstybės narės gali būti baudžiamos atimant iš jų sanglaudos fondų lėšas, ypač tais atvejais, kai jos ir taip patiria ekonominius sunkumų. Netgi jeigu kokia nors vyriausybė nusipelno sankcijų, tai kenčia dėl tų sankcijų piliečiai, įmonės, savivaldos institucijos. Taigi sankcijos iš principo yra neteisingos, nes jos nepasieka tikslo. Aš nemanau, kad yra teisinga atimti iš Vengrijos maždaug 500 milijonų eurų paramos. Nežinau, ar Ispanija irgi nebus panašiai nubausta arba būtų panašiai nubausta tokiu atveju. Europos komisija neturėtų taikyti dvigubos moralės principų. Ispanijos taupimo politikai pritariama, bet greičiausiai rytoj priimame komisijos sprendime dėl Ispanijos padėties, nebus priimta nieko naujo, kas skirtusi nuo ankstesnių sprendimų. Ačiū toliau kalbės kolegė ir Kojan Peres. Ačiū pirmininkė, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į pusiaujo gvinėjos problemas. Tai yra šalis, kurioje nuo 79 metų jau egzistuoja diktatūra ir vienintelės demokratinės partijos vadovai yra persekiojami. Šių metų kovo 9 dieną praėjo suėjo mėnesis laiko, kai buvo suimtas Teslavo Masovo. Jis yra suimtas be jokių įrodymų ir jau buvo imtasi visų tarptautinių priemonių, UNESCO ir tarptautinė bendruomonė ėmėsi veiksmų, bet nieko negali padaryti. Diktatūra egzistuoja ir jos įvaizdis yra visaip kaip gerinamas tuo tarpu. Uh, Šitoje šalyje 20 procentų vaikų miršta nesulaukia net penkerių metų. Taigi šią šalį reikia gelbėti, reikia įsikišti į jos reikalus ir išgelbėti kolegą Sislavą Matovą. Dėkojame. E action... Raginu komisiją ištirti, ar galima būtų kovoti su Tokia problema tai yra receptinių vaistų pardavinėjimų Airijos gatvėse. Airijoje tokiems vaistams reikia receptų, tačiau kitose valstybėse, ypač rytų Europoje, ne. Ir taip tie vaistai atsiduria Airijos gatvėse. Labai neraminanti tendencija. Čia kalbu apie tokius vaistus kaip capadlona, skirtas nemigai gydyti. Tai pavojingos medžiagos. Ypač jeigu tie vaistai geriami su alkoholiu ar kitomis medžiagomis. Ir dėl to tik tai prastėja narkotikų problema Dublinė. O tokius atvejus teisme persekėti Airijoje užtrunka ilgai ir sudėtinga. Tikiuosi, kad ES lygmenių galima būtų imtis priemonių, kurios užkirstų kelią tokiems vaistams patekti į gatves, be kita ko ir Arijoje. ES reikėtų visur įvesti reikalavimą, kad tokie vaistai būtų parduodami tik tai su receptais. Ačiū. Toliau ponė Šarbu. Ačiū pirmininkė, pusė Rumunijos gyventojų gyvena žemiaus skurdo ribos. Prezidentas vis tik tai pasakė piliečiams, kad jie turi pasirinkti, ar darbo užmokestis bus didinamas, ar įmokos į socialiniai mokesčiai bus didinami. Tai štai kokių tikslų yra siekiama, kai korupcija klesti valdžioje. Reikia mažinti mokestinę naštą žmonėms, tačiau tai bus įmanoma tik tuo met, kuomet e, biudžetui nebus daroma našta dėl nelegalios, e, neteisėtos valdžios veiklos ir e, taupimo priemonių kurios verčia žmonės gyventi žemiaus skurto ribos. Köszönöm szépen. Áttérünk a következő napirendi pontra. Sven Gygold jelen. Dėkoju. Toliau. Kitas darbotvarkės klausimas. Tai yra Gygold pranešimas, Europos kooperatinės bendrovės statutas ir dar.